Būtvarkis klausimas yra žodinis klausimas komisijai dėl pranešimo apie 2001 metų spalio 8 dienos tarybos reglamento 9157001 dėl Europos bendrovės statuto taikymą. Ir pirmasis kalbės ponas Lėnė, šio klausimo autorius. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai. Kalbant apie tai, kad 2001 metais vadovų taryba priėmė sprendimą dėl Europos akcinės bendrovės statuto. Dėl įvairių priežasčių tas nutarimas įsigaliojo tik tai 2004 metų gruodžio 1 dieną. Ir įprasta tvarka, praėjus tam tikram laikui, komisija parengė pranešimą apie printų nutarimų įgyvendinimą. Siekiant išsiaiškinti, reikia priimti kokius nors pakeitimus ir prieš penkerius metus jau buvo priimtas įsigaliojusis nutrimas, tačiau komisija dar nepateikė jokios vertinimo ataskaitos ir kadangi komisija yra sutarčių sargė, tai turi laikytis šių sutarčių. Ir dėl to teisės komitete mes dabar pasinaudojame progą ir paklausime, kodėl dar atitinkama vertinimo ataskaita iš komisijos pusės nėra parengta. Norėtume užduoti šį klausimą komisijai ir tokiu, tuo pačiu būdu mes kaip parlamentas e, atliekame ir savo kaip kontroliuojančios institucijos funkciją, taigi nekalbėsiu dabar visas man skirtas penkias minutės, tik tai paprašysiu komisijos atstovą atsakyti į mūsų užduotą klausimą. Pirmininkė, ačiū labai pono Lėniai, pono Tajanė, žodis. Ačiū pirmininkė, gerbimi ponas ir ponai parlamentarai. Dabar noriu pasakyti komisaro Magryvį vardu ir padėkoti Teisės komitetui ir e, panulėnį už tai, kad šį klausimą uždavė. 15 metų dirbau Europos parlamente ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad parlamentas rimtai traktuoja savo kaip kontroliuojančios institucijos funkcijas, siekdamas pagerinti komisijos darbą. Dėl užduoto klausimo galiu Jūs informuoti, kad e, šiuo metu jau darbai yra smarkiai pajudėję į priekį, rengiant, e, rengiant vertinimo ataskaitą. Atinkama studija turėtų būti pristatyta iki metų pabaigos. Ta studija bus solidus pagrindas rengiant galutinę ataskaitą. Komisija remdamas šios studijos rezultatais, įsiklausys taip pat įvairių suinteresuotų šalių nuomonės, galutinė vertinimo ataskaita veikiausiai bus paskelbta antrai 2010 metų pusmetį, bus pristatyta tarybai ir parlamentui ir konkretus terminai bus patvirtinti jau busimosios komisijos. Ataskaitoje bus analizuojamos keturios galimybės taip, kaip numatyta reglamento 69 straipsnėje. Dabartinėme etape komisija dar nėra užėmusi jokios pozicijos vienai par kitaip siekiant keisti dabartinį statutą. Mes renksime, vers, turime palaukti šonės studijos rezultatų ir taip pat komisijos pasiūlymų pasverti visus įmanomus faktorius taip pat palyginti e, Europinės bendrovės statuto nuostatas su e, kitų bendrovių statutais, tačiau, kaip jau minėjau, galutiniai sprendimai bus priimti naujosios komisijos ir aš tikrai esu tikras, kad naujoji komisija labai įdėmiai įsiklausys į parlamento nuomonę prieš priimdama kokias nors naujas nuostatas pirmininkė. Ačiū labai. ponios e, Geringer Oderbenk nėra salėje, todėl dabar pasisakys ponas Kūtaš. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė. Ta na, idėja e, priimti reglamentą dėl Europos bendrovės statuto kilo dar 90-ame dešimtmetyje, tai yra vidaus rinkos vienas tikslų ir, aišku, ši mintis turi įsimolinę vertę, nes kalba eina apie Europos bendrovę, kuri turi tam tikras laisvės dėl steigimosi ir dėl mobilumo. Daug bendrovių naudojasi šiuo statutu, kaip europinės bendrovės ir tokiu būdu taip pat bendrovės Europoje gali vykdyti tarpvalstybinius susiliejimus. Na ir vienas pagrindinių šio statuto privalumų yra tai, kad registruota buveinė gali būti perkelta iš užregistruotos ES valstybės narės į kitą valstybę narę, steigiant bendrovę. Tačiau Europos bendrovė nėra reglamentuojama vieno teisės akto. Ir viskas iš principo priklauso nuo nacionalinių teisės aktų. Europos bendrovė, bendrovės, bendrovė taikomi įvairūs apribojimai. Tai reiškia, kad registruota bendrovė ir pagrindinė, pa, registruota buveinė ir pagrindinė buveinė nebūtinai yra vienoje valstybėje narėje. Na ir judėjimo laisvė dažnai yra apribojama. Europos komisijos ataskaita, apie kurią kalbėjo komisija, turėtų įtraukti ir na, studiją, apie kurioje būtų išanalizuojama galimybė steigti bendrovės e, buveinę keliose valstybėse narėse. Dabar spontaniški pasisakymai. Pasisakymų nėra komisaras Dajanis. Ačiū dar kartą, ponė pirmininkė. Labai atidžiai išklausiau e, kolegos Lėnė ir kitų parlamentarų, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Tiesa, kad reglamentas dėl Europos bendrovės statuto yra susijęs ir su direktyva dėl darbuotojų įtraukimo Spalio 8 dieną buvo pristatytas šis statutas kitose teisės aktuose. Ir, na, dėl paties įgyvendinimo valstybės narės jau atliko įgyvendinimo darbą 2007 metais. Tačiau dabar mes turime pasirūpinti, kad Europos bendrovės statutas būtų uh, įgyvendinamas per atitinkamą laikotarpį. Ir laukiame ataskaitos, e, laukiame įvairių valstybių narių ataskaitų, jas įtrauksime į savo ataskaitą, dėl to šiek tiek vėluojame ir, na, dėja to uždėlisimo nebuvo įmanoma išvengti. Kitų metų antrajame pusmetyje mes jau pateiksime konkrečius rezultatus pristatysime ir jau konkrečiai atsakysime į iškeltus klausimus. Klausimus, kuriuos kėlėte ne tik jūs, bet e, ūkio subjektai Europoje. Ačiū, ponai komisarų, diskusiją baigime, baigime taip pat ir mūsų posėdį. Kitas posėdis prasidės rytoj 9 val. ryto. Linkiu visiems geros nakties.